Kalbame apie 17 metų biudžeto vykdymo tvirtinimą. Tai nebejotinai, kad ES tokiu būdu panaudoja lėšas, kad įgytų daugiau svarbos tarptautinėje arenoje, užtikrintų geresnį gebėjimą apsiginti ir uh, finansuoti įvairiausią uh, vystimosi srities veiklą. Bet kitas dalykas, kad uh, nereikia įsivaizduoti, jog pinigai nėra išsemamas maišas. Uh, Ir todėl reikia tikslingiau ir kryptingiau pasirinkti finansavimą. Noriu paklausti komisijos, kaip komisija spręs tą problemą, kad ES piliečiai labai mažai žino apie tai, kaip ES finansuoja <clears throat> maisto stokos problemos įsprendimą. Antra, Aš gavau iš vyriausiosios įgaliotinės laišką ir noriu paklausti, ar jūs negalėtumėte informuoti, kokių imtasi priemonių, kad būtų imtasi pirmininkas pertraukė kalbėtoje. Ačiū. Pono Dava nėra, todėl toliau pasisakys ponas Leontinį transporto komiteto vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Parlamentas turi išimtinę teisę tvirtinti uh, biudžeto vykdymą, nes parlamentas vykdo, kaip demokratiškai išrinkta institucija, finansavimo ir finansinių lėšų panaudojimo tvarkingumą. Kai kalbame apie 17 metų biudžeto vykdymo patvirtimą, ypač oro transporto saugos agentūrą, geležinkelio transporto saugos agentūrą ir jūrų transporto agentūrą bei um, atviro dangaus programos įgyvendinimą. Tai aš kaip pranešėja išanalizavau audito rūmų ataskaitas atitinkamas. Jose sakoma, kad šios agentūros protingai panaudojo joms skirtas lėšas, todėl rekomendavau patvirtinti jų sąskaitas. Ačiū regio komiteto vardu, ponė Mikhailova. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, audito rūmų pirmininkė, tarybos atstovė. Regioninės plėtros komitetas su pasitenkinimu pastebė, kad labai sumažėjo klaidų lygis teritorinės sanglodos biudžeto finansavimo eilutėje. Ir tai labai svarbus klaidų sumažėjimas, nuo 4,8 procentų iki 3 procentų 17 metais. Visos tos e, klaidos buvo susijusios su e, netinkamu finansuoti lėšų kompensavimu. Ir tai, kad jų sumažėjo, atsispindi ir bendrame klaidų lygio sumažėjime ir taip pat e, išmintingesnį finansų panaudojimą. Be to, kiekviena klaida yra susijusi ir su atitinkamomis um, pasiekmėmis. Tai buvo atlikta tarpinė peržiūra, bet aš manau, kad reikėtų kai kuriais atvejais daugiau už didesnį lankstumą užtvirtinti. Ačiū toliau Žemės ūkio komiteto vardu Marijana Petir. Ačiū, pona pirmininkė. Yra tam tikra procedūra, pagal kurią vykdomas biudžeto tvirtinimas. Ir ta procedūra užtikrina kad visi pinigai bus e, tinkamai skaidriai panaudoti ir bus e, laikomasi ES vykdomos politikos įvairiuose srityse. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad reikėtų geriau akcentuoti, kokios yra daromas BŽUP kontekste e, klaidos, kodėl jos atsiranda. Mes turime įsiaiškinti, kodėl tokios klaidos yra daromos. Aišku, bendrojo žemės ūkio politikos srityje egzistuoja ir galioja labai sudėtingos procedūros, bet jos skirtos tam, kad už, būtų užkirstas kelias sukčiavimui, įgyvend, panaudojant ES lėšas. BŽUP taikoma 11 milijonų ūkininkų, nemažesnis yra beveik ir skaičius kitų darbuotojų. Voliau, toliau ponas Kadek. Dėkuoju, pirmininkė. Žuvininkystės komitetas, kaip kitais, kiekvienais metais, teikia savo nuomonę apie biudžeto vykdymą. Ir šiandieną kalbam apie 17 metais, mes nepateikėm ypatingų pastebėjimų dėl jūrininkystės generalinio direktorato, bet e, mes norėtume, kad e, audito rūmai pateiktų uh, atskirai klaidų lygiai susijusių su žuvininkystė ir šios sektoriaus plėtotė. Tokiu būdu mes galėtume geriau tvarkyti su mm, e, išlaidomis ir taip pat e, mes norime pasakyti, kad tas sritis yra labai aktuali valstybės narėms ir klaidų lygis gana aukštas kelia susirūpinimo dabar ponas Blanko Lopes, taip pat žungysės komiteto vardus. E, dėkoju. Mes e, galime pasakyti, kad agentūra atsakinga už žuvininkystę pavyzdingai dirba. Siekiama e, įgyvendinti ES bendrosios žuvininkystės politikos sritis. Tradiciškai šis sritis yra labai sudėtinga. Šiandien uh, E, dar labiau negu kada nors anksčiau. Matome, kad traukėsi iš ES e, Britanija. E, yra techninių priemonių reglamentas, taip pat priimtas ir gyvendinamas yra kiti elementai ir vyksta klimato kaita. Dėl to žungysės politika yra prioritetinė politika. Tokios teritorijos kaip mano Galicija yra pagrindinis regionas žvybos ES. Mums reikia tvirtos žuvininkystės politikos, reikia pakankamai išteklių, kad e, nebūtų e, einama į kompromisą dėl nieko, nes e, taip pat Europos parlamentas turi tai atsižvelgti, nes tai yra būtina ir taip elgiantis mes elgtumės teisingai. Dabar ponas Drojevskis. W imieniu Komisji Kultury chciałem przedstawić dwie opinie. Pierwsza opinia jest absolutnie. Dėkoju. Aš norėčiau kultūros komiteto vardu pasakyti du dalykus. Pirmas dalykas dėl biudžeto, kitas dalykas keletas žodžių dėl vertimo. Erasmus Plus programa buvo įgyvendinta tais metais ir dabar ir jos įgyvendinimas yra sėkmingesnis ir finansavimas didesnis. Erasmus projektas apskritai vyksta jau 30 metų ir jau apie 9 milijonus studentų pasinaudojo šios programos galimybėmis. Kitas dalykas - kūrybiška Europa. Šioje srityje lėšų įsisavinama vos 20-21 procentas ši programa tiesiog nepakankamai vertinama. Na, o dabar dėl vertimo šis rytis veikia gerai. Ačiū. Na, o dabar lybė. Komiteto vardu ponas Frans. Ačiū, kolegės ir kolegos. Mes esame komitetas, kuris teikė rekomendacijas Teisingumo komitetui ir siūlėme patvirtinti agentūrų, kurios mums aktualios biudžetą. Visų tų agentūrų biudžetą, kurios mums yra priskirtos, siūlėme patvirtinti. Vis dėlto gaila, kad kai kurios agentūros negali skelbti visų savo laisvų darbo vietų konkursų visomis kalbomis, dėl to, kad tam trūksta lėšų. Pavyzdžiui, CEPOL, LYZA, EASO ir kitos agentūros. Jie, jos ne visiškai tais, teisingai atlieka viešuosius pirkimus dėl vėlgi panašių priežasčių. Taip pat kai kur mes atkreipiame dėmesį į tai, kad samdomi ekspertai iš išorės, pavyzdžiui, Lyza agentūroje, tai gali susiję, būti susiję su saugumo problemomis. Be to, kartais labai sunku įvertinti agentūrų ekonominės veiklos efektyvumą dėl to, kad jų lėšų kiekis yra toks menkas, kad to neįmanoma padaryti. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes visada kreipiame dėmesį į kokybę, apie kurią kalbama dokumentuose. Tačiau jeigu iš tiesų taip yra, tai tada institucijos nepakankamai uh, padarę ir neužtenka vien tik tai apie tai kalbėti. Mes turime užtikrinti tikrąją vyrų moterų lygybę, bet uh, moterų teisėms užtikrinti lygių galimybių, te, uh, lygioms galimybėms užtikrinti skiriamas nepakankamas finansavimas. Todėl įvertinti uh, net nevertinami e, kai kurie fondai, kurie dirba lygių galimybių užtikrinimo srityje. Mes norėtume, kad būtų daugiau skiriama dėmesio moterų teisėms, taip pat moterų sveikatos apsaugai, seksualinio priekabiavimo problemoms ir kad į tai būtų kreipiamas dėmesys biudžete. Toliau politinės frakcijos. EPP, ponia Greislė. Pirmininkė, ačiū. Norėčiau padėkoti ir pasveikinti tarybą, vien už tai, kad atvyko ir už tai, kad pasisakė. Noriu tarybą paraginti ir toliau tęsti dialogą ir galbūt mes tada galėsime patvirtinti ir tarybos biudžetą ir galėsim šitą visą procedūrą sutrumpinti. Sveikinu atvykusius, džiaugiuosi, kad atvykote. Ačiū Jums už gerus žodžius komisarė, noriu Jums lygiai taip pat padėkoti jų, e, už bendradarbiavimą, Jūsų komandai visai, už darbą. Ir tie visi klausimai, kuriuos Jūs iškėlėte, pavyzdžiui, generalinio direktoriaus e, atrankos procedūra, konkursas, mums yra, procedūriniai klausimai yra dar svarbesni negu konkrečios asmenybės išrinkimas. Mes tikimės šiuo klausimu dar kažkokio tai e, sprendimo ateityje. Taip pat ačiū, kad paminėjote interesų konflikto klausimą ir tą IMG e, klausimą tos įmonės ir mokėjimų. Kai išgirdau apeliacinio teismo sprendimą, nustebau. IMG buvo tokia organizacija, kurią įkūrė buvęs komisijos narys ir, jie, ir toliau jis ten dirba. Tai jeigu po, tok, jeigu po tokio sprendimo po tokio sprendimo labai sunku suvokti, koks yra vis dėlto to, tokios įmonės statusas. Ir man atrodo, kad čia yra didžiulis e, skaidrumo skirtumas. Nežinau, kodėl komisija taip pasielgė tokią poziciją išreiškė. Gal jūs norėjot pralaimėti tą bylą, bet kad ir kaip ten būtų, vis tiek džiaugiuosi būsimų bendradarbiavimų su jumis. Ačiū. Toliau ponas Parnijo, socialdemokratų frakcijos vardu. Prašau. Dėl šią kodėlį. 2017. 17 metai, matome pažangos nemažai. Pirmiausiai Europos parlamento veiksmai sustiprėjo, skaidrumas, e, bendrosios išlaidos taip pat, e, jeigu žiūrėsime parlamentą, e, lankytojų grupės ši veikla pagerėjo Ir galima sakyti, kad iš tikrųjų e, taip pat ir stažuotojų teisės geriau įtvirtintos, bet daug dar ką reikia padaryti. Pirmiausia, reikia e, numatyti galimybę Europos, e, pasakyti, kad Europos partijos negali iš privačių subjektų imti lėšas. Taip pat matome, kad E, Monsanto e, gigantas e, chemijos didysis bandė daryti įtaką Envi komitetui. Ir aš tikiuosi, kad visos frakcijos palaikys 30-ąjį mūsų pakeitimą balsuojant šį vakarą dėl jo parlamente. Pirmininkas apgailestauju, bet jūs jau Kalbėkite toliau, sako pirmininkas, jums pusantros minutės buvo skirta. Taip pat e, reikia e, pasakyti, kad komitetas, kuris yra įsteigtas kovoti su priekabiavimu, galbūt nebuvo pats geriausias sprendimas ir mes su žaliaisiais guoji, nes Ajala Sender pateikėme atitinkamą pakeitimą, tikiuosi, kad jam pritarsite. Dar kartą atsiprašau, sako pirmininkas. Toliau pasisakys Ponas Černeckis, EKR vardu, vieną minutę dar prieš jam pasakant, noriu pasakyti, kad dėl to, kad trūksta mums laiko, Ir dėl to, kad balsuosime 17 val. mėlynosios kortelės temos netaikysime. Pone Černecki. Panie Przewodniczący, Panie Prezesie. Pirmininkė. Pone tarybos pirmininkė, Na, man, mane apėmęs toks dežavų jausmas. Kasmet susitinkame biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūroje ir visi padėjuojam dėl to, kad trūksta bendradarbiavimo su taryba. Visada sudalyvaujame toje pačioje istorijoje ir niekas nesikeičia. Pakartojam visi savo mantras ir išsiskirstom. Na, turiu pasakyti, kad prieglopščio ir migracijos ir integracijos fondo lėšų leidimas bei vidaus e, saugumo fondų lėšų panaudojimas nebuvo labai geras. Tai reikėtų pataisyti klaidų kvotą, klaidų lygį šių fondų taikymas rytie, nes jis apskaičiuotas neteisingai. Ačiū. E, dovolte mi Ačiū, ponia pirmininkė, komisarė. Noriu porą žodžių pasakyti dėl Europos komisijos įvykdyto biudžeto. Iš tiesų, mes puikiai bendradarbiavome su komisija ir manau, kad ir toliau tobulinsime pačią biudžeto vykdymo tvirtinimo procedūrą Ypač svarbu atkreipti dėmesį, kaip panaudojami e, ES piliečių pinigai, užkirsti kelią galimoms klaidoms ir e, neapdairumui. Ir apskritai mažiau nei 3 procentai e, panaudotų lėšų buvo panaudota klaidingai bet dauguma lėšų buvo panaudota teisingai, kas yra labai svarbu ir piliečiams, ir atskiroms įmonėms. Bet tai nemažiau svarbu siekiant mūsų bendrų tikslų. Ateityje, aš manau, mes turėtume daugiau aiškinti piliečiams, kad mes biudžetą vykdome tvarkingai. Be to, aš kaip e, pranešėja vertinu biudžeto vykdymo tvirtinimą kaip labai svarbu etapą kurio metu įvertinamas ES mokesčių mokėtojų pinigų panaudojimas. Ir mes turime daugiau dėmesio skirti faktams ir sąsajoms vieno finansinio metų kontekste, o ne kalbėti apie miglotas perspektyvas. Tada mūsų diskusija bus dar prasmingesnė. Ačiū toliau žaliųjų vardu ponas Stas. Ačiū gerbėmėjai kolegos, komisarė. Tikrai, jeigu norime, kad mumis tikėtų, tai turime <clears throat> labai skaidriai parodyti, kaip naudojami mokesčių mokėtojų pinigai. Ir pirmiausia, susitvarkyti savo daržę, taip sakant mes um, įvertinome įvairiausius sudėtingus klausimus ir turime daryti tai toliau. Pavyzdžiui, kaip yra su komisijos generalinio sekretoriaus paskirimu. Europos ombudsmenas rugsėjo mėnesį pasakė, kad labai keistai vyko tas e, paskirimas ir tiesiog e, buvo užmerktos akis prieš tam tikras teisinės plonybės. Todėl sakyčiau, kad e, reikalinga pritarti tiems pakeitimams, kuriuos mes siūlėme ir uh, turėtume kvestionuoti pono Salmeiro paskirimo komisija turi būti pasirengusi atsakyti į visus keliamus klausimus. Taip pat būtina pašalinti, užkirsti kelią konfliktų interesui pono Bajas atveju, nes tai kainavo keletą milijonų eurų. Todėl trys konkretus klausimai kokia yra, kaip dabar vyksta Čekijoje <clears throat> bylos e, tyrimas. Antra, mes taip pat vertinsime komisijos pareiškimą iki 19 metų gegužės mėnesio kai vyks rinkimai Europos parlamentą. Jeigu jau mes norime susitvarkyti a, namuose, tai a, e, tada Reikia kalbėti ne tik apie rekomendacijas, bet ir apie tai, kad tas rekomendacijos būtų įgyvendinamos. Reikalinga tikriausiai atskira sąskaita, į kurią galėtų suplaukti neišmokėti asignavimo. Parlamentas turėtų galimybę aiškiai pasitikrinti, kaip ir kokia yra lėšų būklė. Be to, kiekvienas parlamento narys turi paskelbti savo, e, lėš, savo pajamas ir išlaidas. Tada mes galėsime kalbėti apie tikrus dalykus. Ačiū Ačiū. Toliau ponė Tejangue vardu. Keletą žodžių dėl biudžeto vykdymo tvirtinimo. Aš e, pritariu pasiūlymui susijusiam su tuo, kad būtų išspręsta ta labai sudėtinga situacija. kuri susidarė su parlamento pastatų naudojimu. Mes e, girdėjome kad per pietų pertrauką netgi negalima tarpusavėje kalbėtis, kai kuriems pareigūnams yra net um, pažeidžiamos minimalios algos taisyklės, kurios nustatytos um, Belgijoje. Norėčiau gauti paaiškinimą, tikriausiai yra papildomos informacijos ir aš tikrai norėčiau žinoti, kas e, yra atsakingas už atlyginimų mokėjimus. Mums buvo sakoma, kad situacija nepagerėjo palyginti su ankstesnė padėtimi, bet parlamentas negali vergauti. Tai nėra kitos institucijos vergas, todėl biuras turi imtis konkrečių veiksmų dėl um, dėl fiksuotų išmokų mokėjimo parlamente. Iš tiesų, jos nekaip netikrinamos, nėra jokios prievalės atlikti išorės auditą. Mes esame dėl to pateikę savo konkrečių pasiūlymų. Ir aš manau, kad parlamento biuras dar iki šios kadencijos, parlamento kadencijos pabaigos turi spręsti tą problemą. Toliau FDD vardu ponia Blok. Ponas Bulok, dėkoju pirmininkė. Jeigu kas nors iš realaus pasaulio žiūri mus, tai noriu paaiškinti, kad mes dabar kalbame apie e, biudžeto vykdymą, gilinamas į agentūras e, ir institucijas ir uh, politinis e, pritarimas e, biudžeto vykdymui bus e, patvirtintas. Ir aš noriu pasakyti, kad kai kurios iš to agentūrų iš tikrųjų neturi jokio svorio. Pavyzdžiui, Europos prieglopščio biuras 86 milijonai toks biudžetas ir audito rūmai pasteikė pastabų dėl teisėtumo ir tvarkingumo šio biuros sąskaitų. E, buvo pastebėta, kad neteisingai panaudotos lėšos išeikvotos e, tarp kitų pažeidimų. Jeigu mes pažiūrėsime į Europos parlamento biudžetą 20 metams, jis bus e, padintas iki daugiau negu 2 milijardų eurų eurų. Vakar vakare jūs 3 milijonus patvirtinote kontraktiniams pareigūnams, kad jie sustiprintų komunikavimo veiklą valstybėse narėse, kad būtų kuriama taip vadinama europietiška bendruomenė artėjant rinkimams. Tai yra tarsi valstybės finansuojama propagandos mašina. Aš tam priešinuosi ir toliau tą darysiu, kad apginčiau mokesčių mokėtojų, apsaugočiau mokesčių mokėtojų mokėtų pinigus. Jeigu mei trumpuoju laikotarpiu išliks ir toliau um, tęs savo ketinimus dėl breksito, tai e, mes e, nežinia, kai baigsime, bet Europos mokesčių mokėtojai turėtų susigražinti 39 milijardus. Ir E, dėl tos priežasties aš balsuosiu prieš agentūrų biudžeto vykdymą, nes visa tokia veikla turėtų būti kontroliuojama demokratiškai išrinktų nacionalių vyriausybių arba e, savo ruoštų arba vienašališkai. Dėkuoju. Dabar ponas Čioka. Bet kas, e, kas pasižymė sveikų protų, gerbiamas pirmininkė? E, šeimos galva ar moteris šeimos galva, vyras ar moteris žiūrėtų į šią procedūrą ir pamatytų, kiek išvaistyta yra lėšų. Daugiau negu vienos plenarnės sesijos reikėtų, kad apie visus tuos išvaistymus galėtume papasakoti. Ir būtų gerai, kad šiek tiek sveiko proto atsirastų daugiau tarp tų, kurie dirba institucijose. Mes 48 dienas per metus, e, tai yra 110 dienų per metus praleidžiame Strasbūrė, tai yra 120 e, milijonų eurų, beveik 250 milijonų e, per metus ir beveik milijardas Per penkerius metus žinome, kiek yra misijų išskiriama dėl tokio keliavimo, kiek išvaistoma, pavyzdžiui, popieriaus iki 20 metų mes norime išgyvendinti taršą, tai tikrai negalime taip e, toliau dirbti. 9 milijonai Europos istorijos namams 200 žmonių kasdien ten apsilanko, bet kažkas pamiršta, kad kažkur kitur e, yra išnuomotos panašiam tikslui pa, e, pastatas ir dabar jisai tuščias, nenaudojamas, bet už tai mokama. E, milijonai yra skiriami vairiausiams reikmėms, bet jums to nepakanka. 35 milijonai eurų bus skirta Europos rinkimų kampanijai ir jūs galvojate, kad, kad jūs kažkaip kontroliuojate tą išvaistimą, kurį leidžiate jūs patys. Ma, aš va turiu prieš save dabar dėžę ir kasdien tos e, norėčiau, kad čia prašymai piliečių, kurie paprašytų jūsų palikti ES, būtų surinkti. <clears throat> Vážený pane předsedající, vážený pane. Ponas Diehovskis, dėkoju pirmininkė, komisijos nariai. Jūs nesiklausote manęs. audito rūmų pirmininkė. Aš labai džiaugiuosi dėl to, kad galiu pritarti bendrų įmonių biudžeto vykdymui. Aš manau, kad pranešimai yra tikrai subalansuoti. Mokslinių tyrimų sityje bendros įmonės bendradarbiauja. Tai labai svarbu, norint dalytis inovacijomis, technologijomis. ES lygmenių gyvenama tokia strategija ir tai suteikia aiškesnius, tvirtesnius įgaliojimus valstybėms narėms. Reikia stiprinti bendarbiavimą tarp įmonių tokių ES lygmenių ir toliau. Tačiau komisijos narys toliau manęs nesiklauso, bet aš norėčiau pateikti jums vieną svarbų klausimą. Tai yra susiję su interesų konfliktu. E, labai svarbi direktyva yra speciali. Ir ponas Tas jums pateikė tris svarbius klausimus. Aš noriu pateikti jums vieną klausimą. Komisijos nary, ar jūs jau klausote manęs? Ar jūs išspręsite interesų konflikto problemą, kalbu apie aukščiausius pareigūnus ir ar atsakysite, kodėl kai kurie iš klausimų pateiktų ministrams pirmininkams įvelaikomi aukščiausio lygio paslaptimi. Ponas Poke. Dėkoju už suteiktą žodį, sveiki visi. Komisijos nariai, auditorumų pirmininkė, aš norėčiau uh, padėkoti poniai Lavajovai, vieną iš pranešėjų, už tai, kad ji parengė labai geros kokybės pranešimus. Aš jau ketvirtą kartą iš eilės esu šešėlinis pranešėjas, buvau ir pranešėjas bendrų įmonių e, rengiant pranešimus ir noriu pasakyti, kad pagerėjo padėtis, e, jau kalbėsime apie valdymą, darbo organizavimą, auditavimo sistemas, tačiau yra tam tikrų pavojų, nes bendros įmonės e, negyvenda iki galo horizonto 2020 programos, tačiau mano nuomonė svarbiau kiekybė, kokybė, ne kiekybė ir reikia siekti, kad būtų deramai investuojama. Ir e, aš tikiuosi, kad ir toliau tos įmonės užtikrins aukštą kokybę ir džiaugiuosi, kad bus patvirtintas visų tų įmonių biudžetas 17 metų, jų vykdymas. Teresai, ponė Makavai, ačiū pirmininkė. Aš galiu pasakyti, kad audito rūmai, Europos audito rūmai, nuo 2012 metų nėra atmetę ataskaitos ir mano prašymų ši ataskaita nebuvo atmesta. Aš septyneris metus kartoju, kad audito rūmai e, dėl interesų konflikto netmetė dviejų pranešimų. Mes turime kalbėti apie e, bendradarbiavimą su pramonė glaudesnė. Kai tik atsiranda nauji produktai, nauji vaistai, nauji sraigtasparniai, nauji orlaiviai, apie visą tai turi atsiskaityti agentūros. Uh, jeigu norime, kad pramonė turėtų e, tokius patvirtinimus. Todėl reikia e, nepriklausomo tikrinimo. Dabar yra naujų dalykų. Šiuose agentūrose skelbiama, kad nėra interesų konflikto. Todėl aš kaip e, parlamento narė arba kaip ekspertė galiu deklaruoti, kad nėra interesų konflikto. Kokiu pagrindu ta deklaracija yra daroma? Uh, Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Prašau kalbėti tiek laiko, kiek jums skirta. Toliau ponas Ali. Thank you, Mr. Chair. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nariu Otingerį, pirmininkė. Noriu pasveikinti abu pranešėjus, e, gyvenus ES agentūrų biudžeto tvirtinimo e, pranešimą. 2017 metams šios institucijos turi labai didelį poveikį Europos piliečių kasdienybei. E, jų E, tų institucijų efektyvumas pagal tai yra vertinamas. 32 agentūrom iš viso tenka 2,4 milijardai mokėjimo signavimų. Mums, e, žinantiems, kaip jų veikla e, organizuojama, labai svarbu, kad ECA išduotų mokėjimų legalumo patvirtinimo pažlankų vertinimą. Nepaisant to, kad nustatyta trūkumų uh, E, personalo samdyme ir viešuosiuose konkursuose bei perkant informacijų technologijų technologijas. Turime pabrėžti, kad agentūros stengiasi, kad jų veikla būtų aiškesnė ir jų matomumas būtų geresnis. Taip pat mes turime pabrėžti, e, kokia jų yra pridėtinė vertė. Europos parlamentas turi palankų vertinimą Finansinių išteklių naudojame 2017 metų tikslus įgyvenant davė gerų rezultatų. 99 procentai biudžeto buvo įgyventa, tik 1 procentą reikėjo nuliuoti. Tai rodo, kad finansų ištekliai buvo gerai valdomi. Tuo pat metu tikslai įgyvendinti per metus išplaukia iš parlamento nusistatytų prioritetų e, kuriuos sukuria atitinkamos institucijos. 2017 metų Biudžeto vykdymas leido paefektyvinti agentūrų veiklą. Pirmininkas nutraukė kalbėtoje. Ponas Tarant, vieną minutę. Uh, only... Ašu, aš kalbėsiu tik apie patį parlamentą. Mes visi žinome, kad žaliųjų frakcija kritiškai vertina bendrasias išmokas išlaidoms, aš to nekartosiu. Prisimename 2017 m. biudžeto dienas, kai buvo nuspręsta E, vidaus e, e, automobilių transportą paversti vidaus tarnybą. Tada daug kas priešinosi, bet mes dabar suprantame, kad e, sistema pasiteisino, automobiliai tapo parlamento nusavybė, vairuotojai yra specialistai. Aišku, problema yra ta, kad automobiliai neefektyviai yra naudojami, ypač keliaujant iš Briuselio į Strasbūrą. Žinau, kad Alde nariai kritikavo tai, bet pirmininkas Ferhofstadas, kuris yra toks išmintingas, galėtų pamokyti Alde narius, kaip tuo transportu naudotis. Baigdamas noriu pasakyti, kad man buvo didelė garbė bendradarbiauti kontų komitete ir noriu pacituoti rusų rašytoją Andrėjų Platonovą. Jeigu pinigai yra išleisti e, vyriausybės labui, jie turi būti išleisti gerai. Ponas Flanagan. Jeigu biudžeto, kaip ir visi kiti biudžeto kontrolės komitete, manau, kad mums tenka prievalė tapti ES e, komisijos biudžeto įgyvendinimo galutiniu tikrintoju. Mes turime žiūrėti, kaip leidžiamos lėšos. Šis pranešimas kiekvienais metais tą darbą apibendrina ir aš džiaugiuosi tai pabrėžti. Paprastai aš balsuoju prieš biudžeto įgyvendinimo patvirtinimą e, atitinkamiems metams, 2017 metams, tačiau šiuo atveju šį pranešimą aš balsuosiu už, nes jis išplaukia iš visų e, šio komiteto frakcijų bendradarbiavimo. Ypač dėkoju Jalai Sender ir jos personalui. Jie patikė pirminį variantą ir uh, sugebėjo suderinti visus pakeitimus ir kompromisinius pakeitimus. Tačiau ne viskas yra rožėmis klota. Europos audito rūmai uh, e, taip pat uh, E, turi teikti ataskaitas ES valstybėms narėms ir visuomeniai. Ir turi užtikrinti, kad Europos komisijos e, e, biudžeto įvykdymas bus tikrinamas skaidriai, sąžiningai ir visiems suprantamai. 2017 m. biudžete buvo daug spragų. Akivaizdu, kad buvo korekcinių skaičių nemažai. Per 90 sekundžių aš negaliu pristatyti detalių, bet užtenka pasakyti, kad apie klaidas reikia kalbėti. Ir jos yra pristatytos. Ačiū. Ponas Sančias, Franka, pasantros minutės. Dėkui, ponė pirmininkė, ponė komisarė, gerb... ponė auditų rūmų pirmininkė, ponės ir ponai. Kitas institucijas dirbau ties biudžeto patvirtimą, norėčiau padėkoti už bendradarbiavimą ir aš manau, kad komitete pristatyti pakeitimai ir plenarinė sesija pakeitimai, manau, leis pagerinti e, įvairių institucijų, skaitant išorės veikimų tarnybos darbą. Na, manau, kad diskusija dėl biudžeto patvirtinimo tvirtimo neturėtų tapti ta kovos laiku, kuriame sprendžiami politiniai klausimai, ypač prieš e, rinkimus. Aš manau, kad biudžeto vykdymo patvirtinimas turėtų vykdomas mas pagal prasmės procedūras, procedūras sutinkamai su uh, tinkamo biudžeto valdymo principais. principais. Tas pasakinėt tai ir apie komisijos generalinį sekretariatą. Beje, jis buvo paskirtas 18 metų bala, ko, vasario mėnesį, kom, parlamentas patvirtino atitinkamą rezoliuciją balandžio mėnesį ir dabar jau kalbame apie 17 metų biudžeto vykdymo patvirtimą, taigi gal nėra labai tinkama. Pabaigai pasakysiu, kad aišku, parlamentas turi patvirtinti biudžeto įvykdymą, tačiau parlamentas turi turėti didelį įtikinamumą, moralinį viršenybę. Ir manau, kad to turėtume ir vadovautis e, vykdant, patvirtinant biudžeto įvykdymą ir turėtume tai būti pavyzdžių. Grazie, prezidente, signor. Pane Činikė. Ačiū, pane pirmininkė, komisarė, auditorių rūmai. Dėkoju visiems kolegoms, kurie rengia biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Noriu pakomentuoti teisingumo ir vidaus reikalų agentūras. Būtent jos yra pirminėse gretose. Jos keičia situaciją pagrindinių teisų gydymo srityje. Eurojust, pavyzdžiui, kovoja su sunkiausiais tarptautiniais nusikaltimais. Ši agentūra yra Europos prokuratūros pats didžiausias partneris. Šiuose agentūrose jau buvo atliktos administracinės reformos. Tad aš palaikau šių agentūrų biudžeto tvirtinimą, nes jų atliekamas darbas nepaprastai svarbus ir piliečiai nori, kad tas darbas būtų tęsiamas. Ačiū dabar, ponas Fito. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau užduoti vieną klausimą. Jis yra susijęs su Europos vaisto agentūra. Buvo priimtas abejotinas politinis sprendimas. Tiesiog moneta mesta – ir perkelta agentūra į Amsterdamą. Dabar yra statomas pastatas Amsterdame, o Milane jau buvo pastatas, kurį iš karto buvo galima naudoti. Tai kaipgi čia yra? Konstitucinis teismas Londone priemi sprendimą, pagal kurį reikia iki 2025 sumokėti 465 milijonus eurų. Tas mokėjimas turi būti atliktas. Klausimas ypatingai svarbus, jis e, labai liečia mokesčių mokėtojus, mes e, turime į tai atkreipti dėmesį. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė, gerbiamas Lėnė. Europos vystimosi fondai egzistuoja jau 60 metų, 60-asias metinės. Dabar e, beje ir fondai susiję ir su katalų susitarimais, kurie baigė galioti kit, tais metais, kadangi kotonų sutarimo likimas dar nėra išaiškintas, todėl reikėtų pagalvoti apie Europos vystymą bendradarbiavimo fondo likimą. Aš manau, kad šis fondas turėtų prarasti savo fondo statusą, nes e, pagal EMS e, programas nusistatyti tikslai neretai neįgyvendinti. Deja, tai nustatė ir audito rūmai. Pastaruoju metu e, fondas tapo šaltiniu, kuriuo vis labiau naudėjosi patikos fondai. Na ir tikrai tai ne pagerino mūsų vystimo bendradarbiam politikos veiksmingumo. Na ir pritariu tam, kad e, kaip siūlo komisija, šios lėšos būtų ateityje perkeltos Europos biudžetą ir būtų užtikrinta tinkama parlamentinė kontrolė. Dėkoju. Mikro, Merci, Ponas Andriu, ačiū ponė pirmininkė aš norėčiau e, priminti Selmairio aferą ir paskaityti straipsnį. 11 straipsnio badalis. E, pareigūnų statusas. Jame yra sakoma, kad šios darbas negali būti susijęs su jokiais privačiais interesais. Ir čia mes visi aiškiai matėme, kad pono Selmario paskirimas į Europos komisijos generalinio sekretoriaus vietą buvo labai ginčytinas. Uh, Mes e, teikėme visą eilę klausimų dėl šios kandidatūros ir 2018 m. kovo 24 d. Junkerio kabinetas sušaukė posėdį, kuriame dalyvavo ir ponas Selmairis. Ir e, atsakymas buvo skirtas Europos parlamentui ir mes norėjome, kad būtų atsakytas 61 klausimas. E, balandžio antrą dieną įvyko susirinkimas, kuriame dar kartą e, dalyvavo ponas Elmaris. Ir e, buvo bandoma kartu atsakyti mūsų klausimus. Šiuo atveju mes turėtume labai griežtai e, reaguoti dėl kontrolės. Aš noriu, kad ponas Junkeris ateitų ir pristatytų, kas vyksta pirmininkų sueigiai. Turi būti pradėta tyrimų uh, E, įsteigta tyrimų komisija dėl šio reikalo. Ir aš, ponė pirmininkė, reikalauju, kad pono Selmerio darbas būtų sustabdytas, nes pažeidimas yra labai rimtas, pažeidos mūsų institucijų vidaus taisyklės. Ačiū. Kolegos, čia baigiu e, spontaniškų pasisakymų, e, atsiprašau, registruotų pasisakymų dalį. Dabar ponas Počau spontaniškų pasisakymų dalyje. Labai ačiū pirmininkė, dėkoju, kad sutikėte man žodį. Noriu pasakyti, kad aš pasisakau už biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Pranešimas gerai parengtas. Noriu pakomentuoti 2,5 milijardus eurų ir socialinės įmonės. Mūsų supratimu čia buvo padaryta pažanga, nors galima būtų dar geresnį gyvendinimą užtikrinti, ypač kai kalbame apie informacinės technologijas. Tačiau dabar jau patvirtinta, kad socialinės įmonės kuria pridėtinę vertę. Reikia atsižvelgti ir į tai, kad kai kurie nori susitelkti tik į Čekijos Respubliką. Aš dar norėčiau pakomentuoti ir agentūras. Yra tokių agentūrų, kurios e, samdo žmonės turinčius privačių interesų ir tai yra nepriimtina. Labai svarbu, kad Europos komisija atsakytų į klausimą, ką ketina dėl to daryti. Kaip jau sakiau, penktą valandą vyks balsavimas, todėl būtų labai gerai, kad užbaigiančios kalbos būtų kiek įmanoma trumpesnės. Pirmininkė Lena. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, pirmiausia, norėčiau nuoširdžiai padėkoti už įdomias e, diskusijas ir daug e, minčių, kadangi trūksta laiko apsiribosiu dviem aspektais. Pirmiausia, dėl interesų konfliktų ir etinių klausimų, ponė Makovai, norėčiau pasakyti, kad taip, egzistuoja ketinimas ir kaip tik šiuo metu ir dirbame ir E, gilinamės į šį klausimą, taigi rengiamas e, pranešimas dėl etinių klausimų institucijose. Ketiname šią ataskaitą parengti prieš vasaros atostogas ir ją parengti. Taigi taip pat numatyti atlikti ir vertinimą tarp kolegų, kuris turėtų būti parengtas artimiausių metų prieš vasaros atostogas. Antras dalykas. Nuolat nuskamba pageidavimas E, daugiau sektorių, daugiau paklaidų nustatymo nebus to įmanoma užtikrinti. Tai net neprasminga. Ką reiškia paklaidos lygis? Paklaidos lygis tai yra setinis matematinis metodas, pagal kurį galima paskaičiuoti galima paklaidos lygį įvertinant tūkstančių, tarkim, e, sandorių pagal Europos biudžetą ir pagal nustatytų paklaidų kiekį galima daryti prognozes dėl paklaidos lygio. Taigi, pažiūrėjau, 17 metais e, numanomas paklaidų lygis liekia e, apie 22,4 procentus ir 20 procentų tikimybė plus 1 ar minus 1 procento. Taigi, konkrečiai tai reiškia, kad e, tai yra nuo 1,4 iki iki 1,5 procentų. Jeigu pažiūrėsime dar į mažesnės e, sritis, kur yra mažiau duomenų, tai tuomet paklaidos lygis, geotikslumas bus vis mažesnis. Tarkim, jeigu pažiūrėsime iki 0,9-0,5 paklaidos lygį administracijos srityje, tai yra grinai vertinimas. O tikroji paklaidų, tikrasis paklaidų lygis gali būti ar didesnis ar mažesnis. Taigi šioje statistinėje srityje nebėra prasminga bandyti nustatyti tikslesnį paklaidos lygį, jo prognozes, nes tai tikrai neprasminga, galvant, kiek tai kainuos pastangų. Aš manau, kad savo su ištekliais darome tai, ką galima padaryti nustatyti tikslesnės paklaidų lygio prognozes tikriausiai bus neįmanoma. Tiek te galiu atsakyti, reaguodamas į pageidavimą įtraukti daugiau sričių ir bandyti nustatyti tikslesnės paklaidos lygio prognozes, nes tiesiog pagal naudojamą statistinį matematinį metodą tai yra neįmanoma. Dėkoju. Pone komisarė, žodis jums. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ponės ir ponai, norėčiau suformal... pareikšti nuomonę dėl, dėl trijų politinių klausimų ar išsakytų pozicijų, konkrečiai dėl konkrečių klausimų, dėl interesų konfliktų. Ir konkrečiai, kaip tai sėsi su Čekijos Respublika nuo sausio pradžios su ekspertų komandomis iš skirtingų generalinių regionų, agri, rydžio, employment ir kitais ekspertais vietoje Prahoje įsigiliname į dokumentus, įsigiliname į skaičius, procedūras, rinkimo metodus. Na, o dabar su ekspertais atliekama nuodugnų šių duomenų vertinimą. Beje, prašiau generalinių direktorių ir kolegų, kiek įmanoma nuodugniau ir sparčiau atlikti šį darbą negaliu numatyti konkretaus laiko termino, nes svarbiau nuodugnumas negu sparta. Kaip galite įsivaizduoti, mes labai intensyviai dirbame ties šiuo klausimu. Na ir prieš keletą savaičių su jūsų e, sekretaritu sutikome, kad balandžio 15 dieną bus pateikta nuodugni ataskaitą apie auditų rezultatus, jų, jų vertinimą bei galimas pasiekmes. Na, tuomet jau nespaudžiami laiko, priešingai nei šiandieną galėsime atsakyti į visus klausimus. Antras, viešieji pirkimai. Tai yra, kai yra viešimi pirkimai į generalinio direktoriaus ar aukšto lygio pareigūno pareigas. Tokie tokia tranka vyksta labai skaidriai. Taip. E, taigi mes e, atrinkame priemonės, kuris leidžia atrinkti tokį e, kandidatą sutinkamai su nustatytomis taisyklėmis. O kaip yra su perkelimu? Kokios yra priežastys? Pirmiausia, e, Mhm. daugiau perkelimų vyksta kadencijos, komisijos kadencijos pradžioje. Mm, taip, kai yra sudaroma nauja e, kolegija, tuomet kartais e, skiriami nauji darbuotojai, generalinius direktorius. Na ir kartais reikia perkelti aukšto lygio pareigūnus e, iš kitų generalinių direktoratų. O antra, gal tai ir nėra sustabėrusi taisyklė, tačiau vis dėlto tarp e, darbuotojų galioja judumo principas. Na ir po penkerių, šešių metų toje pačioje darbo vietoje darbuotojai juda kitur, atliktami perkelimai. Pavyzdžiui, jeigu generaliniai direktoriai išlieka savo pareigose 6, 7, 8 metus, kyla klausimas, kodėl. Tuomet reikia viską pergrupuoti ir galima pasinaudoti perkelimo galimybę. Ir beje, per ateinančias dienas dar įrodysiu, jog egzistuoja labai aiškios konkrečios procedūros, pagal kurias skiriami pareigūnai, konkrečias pareigas. Trečias dalykas kodėl generalinis sekretorius, atsakydamas į daugybę parlamento klausimų, dalyvavo atsakydamas į klausimus. E, priminsiu tai, ką sakiau kovo mėnesį biudžeto kontrolės komitete. Taip, mums reikėjo indėlių iš pono Cimermano pusės ir kadangi norėjome kiek įmanoma nuodugniau atsakyti į klausimus jis dalėjo dalyje diskusijų ir konsultacijų. Jis tai darė ne, vien, ne tam, kad uh, įtakotų rezultatus, o tam, kad papildomai suteiktų informacijų. Pavyzdžiui, biudžeto kontrolės komitetas klausė, nuo kada ponas Simermenas buvo informuotas. Tarkim, ar 16-17 metais, bas, bas, tai jis turėjo žinoti. Na ir tuomet akivaizdu, kad e, tik tais kartu su juo galima atsakyti šios klausimus, arba gal tik, tik jis gali atsakyti šios klausimus. Na, mes turime generalinį sekretorių, jis sėdi vienu aukštu aukščiau negu aš, tačiau jis negali e, atsakyti, bet aš išgirdau, ką jūs sakėte. Taip, galiu pasakyti, kad jis dalyvavo, nes į daugelį klausimų tik jis galėjo uh, konkrečiai atsakyti jūsų parlamentui. Dėkoju. Ačiū komisarė. Dabar, pane Čiamba, jūsų baigiančiosios pastabos. Ačiū pirmininkė. Gerbiami nariai, ponios ir ponai, labai ačiū už tokį naudingą apsikeitimą nuomonėmis. Aš džiaugiuosi girdėdamas, kad ir parlamentas, ir taryba rūpinasi tuo pačiu, kad būtų pagerinta situacija, kad būtų tikima kvalifikuota nuomonė iš teismo. Visos šalis yra pasirengusios dirbti kartu, kad būtų užtikrintas tinkamas finansinės valdymas ir fondų kontroliavimas. Būtina, kad visi, kiek įmanoma greičiau, priimtų savo atsakomybę. Mes turime pasiekti pažangos per ateinančius metus. Kaip kad parodė šios diskusijos, būtina tinkamai tikrinti išlaidas ir garantuoti, kad biudžetas panaudojamas tinkamai, kad rezultatai būtų patys geriausi. Ačiū už Jūsų dėmesį. Dabar pranešėjų baigimieji žodžiai, ponė Ajala Sender. Gracias. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju už labai nuodugnę diskusiją ir kaip jau minėjau pradžioje, norėčiau kalbėti apie du dalykus e, po balsavimo. Manau, kad gerai supratau biudžeto kontrolės e, komiteto pirmininką, kuris išsakė abejonių dėl daugiametės finansinės perspektyvos. Pone Greslė, tikriausiai gerai žinote, kad Ženevoje kaip buvau ambasadorė, kai mm, prasidėjo Balkano karas ir reikia susti mūsų ekspertus ir Taip, tame fonde buvo tik tais ambasadoris Ženevoje tam, kad galima būtų spręsti tokiu masto konflikto, kaip kad Balkanų karas. Vis dėlto, man kyla štai koks klausimas, ar tai nesusijęs su tuo, kad 12 e, metais prasidėjo šio fondo problemos, kai e, fondo e, valdymą atėjo mm, ankstesnė naudos gavėjo ponė Tanja Griner, kuri gerai pažįstama. Na ir ponė Gresler, jūsų pakeitimuose mažai pasakyti apie mūsų gebėjimą padėti paliečiams Europos Sąjungoje. O kai dėl interesų konflikto, tai ponė Tingerė Na taip, aš manau, kad jūs esate labai profesionalus, tačiau jeigu pagal darbo tvarkos teisiklės e, galiončio tarnautojams e, CBIS aiškiai pasakyta, kad tarnautojas atlikdamas savo pareigas neturėtų e, gilintis į klausimas, kuris tiesiog ir netiesiog yra susijęs su jo asmeniais interesais, ypač finansiniais ar šeimos interesais. Tai yra labai plataus masto straipsnio pirmoji dalis. Ir kai komisija nurodė, kad ponas Elmairis, pirmininkas, nutraukė. Ponas, valyti minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkui kolegoms už diskusiją, kuri buvo labai konstruktyvi. Biudžeto kontrolės komitetas jau gavo įdomių pasiūlymų dėl to, kaip geriau valdyti ES biudžetą. Tačiau išlieka vis dar daug e, lėšų švaistimo dėl būstinių, dėl administravimo metodų Dėl pačių parlamentarų veiklos aš manau, kad mes galėtumėm tvirčiau e, kontroliuoti administravimo sistemas. Galėtume pasteikti, pareikšti politinę žinę, galvodami apie naują finansavimo programą. Pasaulio ekonomika lėtėja. Eurozona, tokios valstybės kaip Prancūzija, Italija, Vokietija, e, e, vaidinančios esminį vaidmenį nulemiant BVP mastus, uh, E, turėtų peržiūrėti stabilumo ir augimo pakto taikymą, nes turėtume užtikrinti, kad absoliučiai visos investicijos susijusios su Europos fondais turėt atneštų pridėtinės vertės. Jeigu taip nėra, jos turi būti mažinamos. Ačiū, turiu pana Šmit dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, labai trumpai pabaigai norėtųsi, kad biudžeto kontrolės komiteto uh, vaidmuo būtų rimčiau vertintas kolegų, būtų rimčiau jį pasižiūrėti, nes būt, norėtųsi, kad būtų rimčiau žiūrima į biudžeto kontrolės siūlymus. Norėtųsi, kad kolegos nesistengtų savo pačių svarbos didinti polemizuodami dėl biudžeto kontrolės temų. Priešingai, jie turėtų stengtis pasiekti tokio rezultato, kuris būtų geriausias e, mums visiems ir kolegams įvairiose institucijose. Dankeschön, Herr Vorsitz. Ponas Kon, dėkuoju, ponė pirmininkė, labai trumpai norėčiau padėkoti šešėlinims pranešėjams už puikų bendradarbiavimą. Taip pat norėčiau padėkoti ir kitoms institucijoms bei jų darbuotojams už jų gerą paramą, o taip pat noriu padėkoti ir sekretariatų darbuotojams. Dėkoju. Ačiū, pana Sarvama. Dvi minutės, pana Sarvama, prašom. Jūs galite išvadas padaryti. Thank you, Chair. Uh, just very briefly because... Labai trumpai, nes kolegos jau pradeda rinktis į plenarnių posėdžių salę ir aš nenoriu čia kaip marionetė tik tai kalbėti, kad niekas negirdėtų. Aš noriu tik pasakyti, kad biudžeto įgyvendimo patvirtinimas yra labai rimtas reikalas. Tai nėra uh, klausimas susijęs su breksito šalininkais ar kitomis anti, prieš Europą nusteikusiomis jėgomis, kurios reikia, kad mes švaistome mokesčių mokėtų pinigus. Priešingai mes tą parodyti. Aš galiu pasakyti, kad čia mes kalbame apie mūsų vaidmenį, mūsų vaidmuo kontroliuoti ir stebėti, kaip bendri pinigai yra naudojami. Ir aš galiu pasakyti, kad e, jie yra naudojami labai racionaliai. Ir paskutinė kalbėtoja, ponė Dlabajova, dvi minutės. Vážený pane předsedající, dovolte mi ještě jednou poděkovat. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu dar kartą padėkoti visiems šešėlėms prašymams už atliktą darbą ir indėlį į šiandienos diskusiją. Galėčiau dar pakartoti, kad socialios įmonės nepaprastai svarbu vaidmenį atlieka susėdamos privatų ir viešai sektorių ir ženkliai prisideda prie žinių ir inovacijų skatinimo. Uh, Reikia sustiprinti mažų ir vidutinių įmonių vaidmenį ir jų naudą visuomeniai, nes moksliniai tyrimai ir inovacijos negali būti tik tai stambiųjų įmonių ir vyriausybių rankose. Mūsų vaidmuo yra sustiprinti mažų ir vidutinių įmonių sektorių jos turi atlikti socialinį vaidmenį. Dabar galvodami apie biudžeto kontrolės komiteto uh, vienbalsiškumą per balsavimą, turėtume prašyti, kad ir Europos parlamentas patvirtintų biudžetą. Kolegos, diskusija baigiama, balsuosime 15, 17 val. atsiprašau, vadinasi, po 25 sekundžių.